23 dienos. Ernd Kon mandatas turėtų būti patvirtintas nuo vasario 24 dienos. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tai tuomet.